mes per mūsų dialogus su partneriais, įskaitant ir Eritreją, šiame dialoge, taip pat ir viešai, mes keliame nuogastavimus dėl to, kad e, Eritreja ir toliau pažinėja savo įsipareigojimus ir negerbė pagrindinių žmogaus teisų. Mes raginame imtis tam konkrečių veiksmų, tai yra paleisti e, kalinius, kurie laikomi uždaryti nuo 2001 metų be, jokios, be jokių ryšių su šioriniu pasauliu. Europos Sąjunga kelia tokius klausimus ir tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, per Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos posėdžius, kur prašome Eritreją bendradarbiauti su Jungtinių tautų specialioji pranešiai ir Jungtinių tautų komisija tyriančia Eritrejos situaciją. Ir mes manome, kad kontaktų palaikymas su Eritreja yra geriausia galimybė dėl įvairiausių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad e, kontaktai suteikia galimybę pabrėžti, jog reikia siekti pokyčių ir pažangos ir reikalauti laikytis tarptautinių žmogaus teisų standartų. Izolacija retai tokiais atvejais padeda. Antra, Kontakta, kontaktai e, leidžia mums ir toliau remti gyventojus, siekti gerinti jų gyvenimo sąlygas ir pagaliau kontaktai prisideda prie taikos ir stabilumo šalyje ir platesname regione. Pasiekta šiek tiek pažangos pastaruoju metu, pavyzdžiui, 14 metų gruodžio mėnesį Eritrejos vyriausybė paskelbė, kad ankstesnė karinė tarnyba, kur buvo neribota, bus e, dabar ribu, apribota 18 mėnesių. Tai yra svarbus sprendimas, nes anksčiau neribota tarnyba buvo didžiulis veiksnys verčiantis žmonės migruoti. Dabar reikia šį sprendimą įgyvendinti. Turime padaryti viską, kad palengvintume tą stresą, kurį patiria ir trejos gyventojai. Jie susiduria su maisto saugumo problemomis, trūksta ekonominių perspektyvų ir galimybių. Geriausias paliudėjimas viso to yra srautas ypač jaunimo, kurie dažnai imasi, leidžiasi į pavojingą kelionę į ES, dažnai neteistais būdais ir yra kontrabandininkų e, aukos. E, Todėl ES vystimosi projektai, e, kurie gyvenami panaudojant e, vystimosi fondą, panaudojant 53 milijonus eurų nuo 2008 metų iki dabar, yra susiję daugiausia su žemės ūkio ir maisto tiekimo saugumo projektais. Antrasis sektorius tai yra valdysena, siekiant kurti valstybės pajėgumus ir galimybę nu, nu, už prieiti prie teisingumo, ypač bendrijos teismų, bendrovinės teismų. Mūsų parama e, skiriama ne biudžetui, o projektams. Griežtos stebėsnos procedūros e, leidžia užtikrinti, kad mūsų parama pasiekia žmonės, padeda kurti darbo vietas ir mažina skurdą. Paramos centriniai vyriausybė ir mes neteikėme. Kai dėl e, paramos programavimo pagal 11 e, vystimasi fondo programą. Tai diskusijos vyksta. Mes tikimėsi, kad šis fondas prisidės prie socialinio ir ekonominio vystimosi, e, taip skaitant ir lengvesnę prieigą prie atsinaujinčių energijos šaltinių, kad tai duotų apčiopiamų rezultatų žmonėms, e, kuriant darbo vietas ir gerinant pragyvenimo galimybės Eritrejos žmonėms. Taip pat parama e, su valdinėse susijusiems susijusiai veiklai taip pat yra numatoma pagal šią programą. Be Europos vystimosi fondo bendradavimo finansavimo ES skiria teminius fondus, teminės lėšas e, siekiant kurti oficialių ir neoficialių pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumus, e, socialinius uh, E, ekonominėse srityse ir nors šis kontekstas e, leidžia tai daryti ribotai, e, bendradarbiavimas su nevyriausybiniais veikėjais stiprina pluralizmą ir skatina piliečius aktyviau reikštis. Taip pat keletą žodžių noriu tarti apie migraciją. Eritreja yra vienas didžiausių migracijų, migra, migrantų kilmės šalių stiprindami galimybės išgyventi žmonėms Eritrejoje. Ta e, vystimos parama e, sprendžia būtent migracijos priežasčių problemą. Eritreja yra Hartumo proceso partnerė. Pagal Hartumo e, procesą žmogaus teisų klausimai susijęs su migrantais ir pabėgėliais bus sprendžiami, kaip sutarta ministrų deklaracijoje pasirašytoje Romoje praėjusiu metu lakryčio 28 dieną. Mūsų vystimosi parama turėtų būti vertinama regioninėme kontekste. Per regioninius kontekstus programas ES e, susiję labiau e, Eritreją su regionu. Pastarojo meto įvykiai Jemene kelia nerimą taip pat ir gali turėti reikšmės ir regiono stabilumui. O Eritreja yra tiesiog kitame jūros, Raudonosios jūros krante. ES parama gyventojams leidžia jiems būti mažiau pažeidžiamiems radikalizacijos, o ta parama tuomet e, turėtų būti vertinama kaip prisidedami prie taikos ir stabilumo regione. Taigi aš mielai norėsiu išklausyti jūsų nuomonio apie ES e, bendras programas Eritrėje. Ačiū, ponė Mimica. Dabar e, politinių frakcijų vardu kalbantieji pirmiausia ponas Tyr. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Eritreja iš tikrųjų yra viena iš neturtingiausių pasaulio valstybių pagal vystimosi indeksą. Na, yra 117 iš. E, e, tai yra prieš paskutinė. Joje gyventojų Tankumas yra nedidelis, 6 milijonai gyventojų, tačiau 32 procentai visų politinio prieglopščių prašytojų e, yra e, eritrejiečiai. Taip yra dėl nulatinių žmogaus teisių pažeidimų. Eritrejoje yra ilgai, per ilgai trunkanti direk, e, diktatūra. Kai kas Eritreją vadina Afrikos šiaurės Koreja ar, ar didžiausių pasaulio kalėjimų. Dėl to vystimosi pagalba čia yra asmenės svarbos. Kaip jūs e, sakėte, ponė komisijos nariai, šitie klausimai yra susiję ir su e, vystimuisi kaimo plėtros e, srityje, su, su maisto aspektu. Taip pat niekas nebejoja tokios pagalbos svarba tokios pagalbos e, Eritrėjos gyventojams, o ne e, diktatoriams. Būtent gyventojai turi gauti tą e, pagalbą. Tačiau darbas e, gernant žmogaus teisų padėtį taip pat e, turi būti tęsiamas ir tai turi būti įtvirtinta tos pagalbos platmeje. Mūsų e, išorės politika turi apimti šį aspektą. Mes neturime turėti iliuzijų. Vystamojo bendradarbiavimo politika neturi būti Europos saugumo ir gynybos politikos pakaitalas. Bet turime siekti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos ten. Dėkuoju. Dabar e, kolega Valenciano, dvi minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip tiesa, Eritreja yra tarsi Dievo pamirštas kampelis, Dievo pamirštame žemynė. Tikrai ne, nepakankamai dėmesio susilaukė ši šalis, nedaug informacijos apie tai turime ir nedaug apie tai kalbame, nelabai ką ir galime pasakyti, o jau šnekėti apie tai, ką padarėme, tai tikrai sudėtinga. Taip, šalyje tikrai daug represijų ir tas diktatoriškas režimas E, iš ties pavertė Eritrėją kalėjimo po atvirų dangumi. Na ir kalbėdami apie Eritrėją turėtume kalbėti ne vien tik apie žmogaus teisų klausimus. Mums svarbu yra ir tai, kad daug Eritrėjos gyventojų bėga iš savo šalies, jie emigruoja ir ieško prieglopšio. Ir būtent dėl tos priežasties greičiausiai šiandieną ir kalbame apie Eritrėją. Taip, tikrai nedidelė šalis, ten gyvenama 6 milijonai gyventojų, tačiau vien praeisiais metais 300 tūkstančių eritriečių išvyko iš savo šalies ir dauguma tų gyventojų yra jauni žmonės, vaikai 15-16 metų amžiaus. Jaunuoliai, dauguma jų gyvena pabėgėlių stovyklose tikrai pasibaisėtinomis sąlygomis, taip pat ir priekyba žmonėmis yra vykdoma ir neretai netgi kankinami tokie pabėgėliai. Žinau, kad pagalbos paketas buvo padidintas tris kartus, lyginant su dabar teikiama pagalba, tačiau norėčiau paklausti komisarę, ar ta pagalba bus skiriama Eritrėjos piliečiams, ar mes ketiname kažkokiais tai būdais užtikrinti, kad tie pinigai neatsidurs e, diktatoriaus remėjų kišenėse. Manau, kad reikėtų kalbėti apie pagalbą e, prieglopšio prašytojams ir šeimų susijungimą, juk būtent to ir reikia Eritrėjos piliečiams. Galbūt apie tai pirmiausia reikėtų pakalbėti ir nuo to reikėtų pradėti. Ir galbūt reikia užtikrinti, kad tie piliečiai galėtų gyventi oriai ir be abejo reikėtų pasistengti spręsti šias problemas. Ačiū labai dabar žodis ponui Henkeliui. Vieną minutę, prašau. Ačiū. Galiu pritarti viskam, kas buvo pasakyta iki šiol. Pane Valenciana tikrai teisingai viską išdėstė. Ir akivaizdu, kad mes, kalbant apie padėtį Eritrėjoje, kovojame tik su simptomais. Ten egzistuoja itin korumpuotas režimas, e, kuris visiškai nepaiso žmogiškumo ir pirmiausia, man atrodo, mums reikėtų galvoti apie tai, kokias sankcijas būtų galima jiems pritaikyti. Aš taip pat esu įsitikinęs, kad mes turime įsipareigoti uh, E, kovoti su problemo šaknimis ir kovoti su tais asmenimis, kurie yra atsakingi už Eritrėjos problemas. Galbūt būtų galima netgi apriboti e, tam tikrų asmenų keliones, išaldyti jų turtą. Ir taip pat reikėtų kovoti su tais asmenimis, kurie patys savo vaikus siunčia į elitinius Amerikos universitetus. Ačiū ponui Henkeliu, dabar žodis poniai Becerai Basteračiai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė Mimica, turiu pasakyti, kad Eritreja yra viena iš tų šalių, kuri pasirašė kotonų susitarimą ir to susitarimo šalis uh, pasižadėjo skatinti ir saugoti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Nuo 1993 metų šioje šalyje nevyko demokratiški rinkimai. Prezidentas ponas Afarki visai neseniai pasakė, kad jeigu galima užtikrinti daugia partinį, jeigu norite to daugia partinio režimo, tada turėsite vykti į kitą pasaulio šalį. Eritrėjoje to nebus. Ir tikrai daug problemų kyla šalyje, vaikai yra verbuojami į armiją, taip pat yra ribojama išraiškos, žodžio laisvė ir religinė laisvė dėja taip pat nėra įmanoma Eritrėjoje. Akivaizdu, kad tokioje aplinkoje tiesiog veši terorizmas ir mes turime imtis visų reikalingų priemonių, kad padėtume tai šaliai. Tačiau taip pat reikia pažiūrėti ir į tai, kas vyksta Sudane, Žinau vieną gydytoją, kuris dirba su e, Eritrėjos gyventojais, bandančiais pabėgti iš Eritrėjos. Ir dauguma jų dabar yra Sinajaus pusėsalyje ir dauguma jų taip pat yra jaunesniai 15 metų, tad jie susidūrė su įvairiausiais sunkumais ir baisybėmis ir dabar gyvena prastomis sąlygomis. Ir Neretai kalbama ir apie žmonių grobimus. Ta situacija tikrai yra neprimtina. Žinome, kad pavyzdžiui pagrobus e, žmogų ar vaiką 5000 dolerių išmoka sumokėti, e, priešingų atveju grasinama parduoti pagrobtojo organus ar tiesiog tą žmogų nužudyti. Šiandien ponas Mankimūnas kalbėjo apie tą įtraukę valdyseną ir tai, kad ji galėtų padėti spręsti problemas susijusias su žmogaus teisų pažydimais. Manau, tai yra mūsų visų prievalė. Ačiū poniai Becerai. Dabar pusantros minutės ponui, e, poniai Veržė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visoms frakcijoms, kurios sutiko, kad šios diskusijos būtų įrašytos į darbo atvarkę. Kartuno procesas, kuris prasidėjo Italijai pirmininkaujant, e, senųjų kolonijų atžvilgių vėl pradėjo e, procesą. 112 milijonų buvo patvirtinta, tačiau paskui e, iš komisijos tinklalapio ta informacija dinko. Ir galiausiai paskutinė suma buvo 52 milijonai. Kas įvyko? eritrejiečiai yra antroje vietoje tarptų nelegalių migrantų, kurie plaukia per viduržėmio jūrą, norėdami pasiekti Italiją. Visų pirma, turime siekti, kad Eritrejos vyriausybė veiksmingiau kovotų su prekyba žmonėmis. Ši vyriausybė ką tik tai pareiškė, jog e, tie, kurie gina žmogaus teisės ir užsienio žurnalistai yra atsakingi už prekybą žmonėmis. Pernai metais teigia, kad e, CŽV atsakinga už tai. Tad e, ką mes galime čia padaryti? Mes ko gero finansuosime e, represijų naujas bangas tokioje valstybėje, kurioje jau niekas nebeskaičiuoja kalėjime esančių žurnalistų ir netgi mirusių kalėjimuose žurnalistų. Turime padėti valstybei stiprinti savo gebėjimus. Toje valstybėje net nėra baudžiamojo kodekso. Tad su kuo mes dirbsime ir informacijos kampanija, į ką jinai bus nukreipta. Pirmininkas, dėkuoju, ponė Veržyje. Dabar žodis ponė Sargentinį. voorzitter volgens mij hebben wij dit debat. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad ši diskusija apie Eritreją šį vakarą yra labai savalaikė. Adis Abeboje, ko mėnesį buvo kalbama apie Eritrejos padėtį ir vystamojo bendradarbiavimo galimybės. Ir tuomet buvo E, paminėtas pabėgėlių skaičius iš tos valstybės. Komisijos nariai turėtume siekti didesnio aiškumo. Praeitįje buvo specialus fondas skirtas Eritrėjai pagalbai, tačiau didelė dalis tų lėšų nebuvo panaudota, todėl kad nebuvo įmanoma to padaryti, nes tai valstybė nėra atitinkamų infrastruktūrų ir verslininkai toje toje valstybėje negali dirbti laisvai, jie yra režimo vergai. Todėl daug lėšų nebuvo panaudota. Aišku, dabar galbūt įmanoma daugiau lėšų panaudoti. Praėjus penkeriems metams nuo tų pirmųjų pastangų. Komet norime apibriežti vystamai bendradarbiajimo sąlygas. Turime nepamiršti to, jog migracija gali prisidėti prie ekonominio vystimosi ir turime siekti, kad tas režimas būtų pakeistas Eritrėje. Dėkuoju, panas James, dvi minutės. Ačiū. Tik prieš devynias dienas kolega Netanas Gyvas kalbėjo per plenarinę sesiją Strasbūrė ir sakė, kad e, besivystančiam pasauliui reikia ne paramos, o prekybos. Šią savaitę e, matome būtent taip, pagal šį pavyzdį. Eritreja e, turi blogą patirtį žmogaus teisų srityje. 2011 metais valstybė neleido atvykti nepriklausomą jungtinių tautų reporteriui. Šią savaitę ES pareikalavo, kad e, prezidentas e, paleistų e, reporterius, žurnalistus. Tačiau ES kenčia dėl tos pačios, savo pačios veidmainys ir dėl to, kad gali pasiekti jos parama. Jis merkia diktatorius, bet po to teikia jiems pagalbą, po to nori kovoti su migracija į Europą, tačiau gyvenina kenksmingą politiką. Ji švaistosi pinigais be jokios atskaitomybės. Labai dažnai taikomos sankcijos, kurios kenkia ne, nekaltiesiems, o ne kaltininkams. Šią savaitę Europos, e, Afrikos ekonominės, e, ekonominių rezultatų e, ataskaita parodė, kad Artrėjos BVP padidėjo beveik 2 procentais, beveik dvigubai negu 2013 metais. Ši šalis gali kasti auksą, nikelį, varį Tai yra ištekliai, kurių, apie kurios gali svajoti daugelis šalių. Dabar Eritrejai reikia, kad ji būtų priversta diversifikuoti savo ekonomiką nuo vieno kalnakasybos. Žmonėms reikia darbo vietų, bet pirmiausia, jiems reikia galimybių išbristi iš skurdo, o užsienio pagalba to problemų nesprendžia. Turime labai atsargiai teikti tą užsienio paramą ir e, e, prašydami, ko už tai reikalavome. Aš manau, kad e, šiuo atveju mes nežengėme teisingų žingsnių šiuo tikslu. Ačiū. Kolegiai James, toliau ponas Borgėdzijo vieną minutę. Dabar kalbame apie kriterijus, kurie turi būti taikomi ES teikiamai pagalbai šiai šaliai. Tačiau visa bendradarbiajimo e, e, politika su Afrika yra fiasko. Ir Eritrejos atvejis yra puikus to pavyzdys. Žinome, kad tie 300 e, e, milijonų, kaip žinome, nebus panaudoti padėti žmonėms. Žinome, kad e, e tos valstybės e, viešosios administracijos e, darbuotojai korumpuoti tuo pasinaudos ir kai kurios nevyriausybinės neaiškios organizacijos. Tokios lėšos turi būti tinkamai kontroliuojamos ir turime teikti humanitarinę e, pagalbą siekdami skaidriai numatytų tikslų, turime aiškiai pasakyti, jog mes mokėsime du kartus už tą patį dalyką, nes yra masinė imigracija. E, žinome, kad jinai vyksta dėl to, kad toje valstybėje yra daug neteisybės. Dėkuoju, ponė Borgecijo, dabar e, kolega, Ad, kolega Adatuson. Ačiū pirmininkė. Kalbame šiandien apie e, pagalbą ir trejai, kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus. Norėčiau priminti vieną skaičių - 5000. Antradienį, birželio 2 bus praėję 5000 dienų, kai Davidas Aizakas buvo areštuotas ir įkištas kalėjimą Eritrejoje. Tai yra e, Švedijos Eritrejos žurnalistas, e, jis kalėjime yra nuo 2001 metų, baisiomis sąlygomis, be teismo, be kontaktų su išorės pasauliu. Pirmininkė, tai yra vienas iš rimčiausių žmogaus teisų pažeidimų, turintis ryšių su Švedija ir turime daryti, tikrai daryti spaudimą Eritrejos diktatūrai. Junktinė karalystė ir Kanada ėmėsi priemonių tam, kad neleistų Eritrejos ambasadoms vakaruose e, padėti e, rengti išpaklius prieš vakariečius Eritrejoje. Ir manau, kad e, reikia stengti sustabdyti pinigų srautus į Eritreją, finansuoti diktatūrą. Be to mums reikia ir e, saugumo tarybos dėmesio šiai problemai. Taigi aš raginu Europos Sąjungą padaryti viską, kad būtų sustabdytas šis neteisėtas Eritreos režimo e, e, veiksmas, tokie veiksmai, reikia efektyvių e, sankcijų prieš tuos, kurie atstovauja diktatūrą, o kalbant apie pagalbą vystimuisi, tai ji turėtų būti susikta su reikalavimais, kad būtų praktikoje gerbiamas žmogaus teisėmas, teisės. 5000 dienų ilgų e, kalėjime Davido, kurias praleido Davidas Aizekas, o be to Eritrėjos kalėjimai pilni kitų nekaltų žmonių. ES turintis veiksmų turime taikyti kur kas griežtesnės sankciją režimo asmaroje atžvilgių. Ačiū. Toliau dvi minutės pane Kijengė. Grazie, signor Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė nuo pat 15 metų pradžios 10 tūkstančių Eritrejos pabėgėlių atvyko prie Italijos pakrančių. Dešimtis tūkstančiai žmogų bando e, bėgti iš tos šalies ir e, užsimantis prekybą žmonėmis, nusikaltėliai be skrupulo to naudojasi. Tūkstančiai tų žmonių E, atvyksta pas mus kai kurie e, pus, leisgyviai. Turime siekti, kad toje valstybėje vyktų demokratiniai e, rinkimai. Turime taip pat remti tą šalį per vystamą į bendradarbiavimą. Būtent todėl humanitarinė pagalba, kuri buvo suteikta Eritrėjai, remiantis tuo požiūrį, kurį mes apibrėžėme, be kita ko ir parlamente, turi, turi būti tesiama ir turi, turime kviesti šios valstybės vyriausybę įtvirtinti susitaikymo procesą toje valstybėje ir siekti demokratizavimo proceso, turime ginti savo tikslus ir savo vertybės. Mes manome, kad turime labai griežtai tikrinti pagalbos tiekimo e, realų vykdymą, nes pagalba turi pasiekti tos pagalbos gavėjus. Labai svarbu ir kad dirbtų humanitarinės organizacijos toje valstybėje, tai padeda išsaugoti gyvybės. Žinome, kad e, mūsų e, pastangos Eritrejoje ir kitose valstybėse prisideda prie e, padėties gerinimo. Turime būti pakankamai ryštingi ir drąsus, turime netilėti ir siekti, kad vyktų dialogas. Dėkuoju. Ačiū labai ponė Kijangė, dabar žodis ponui Zdovskijui. Vieną minutę, prašau. Ačiū labai ponė pirmininkė. Europa turi tam tikrų įsipareigojimų Eritrėjos atžvilgių, nes ta šalis yra atsidūrusi tikrai sudėtingoje socialinėje padėtyje, taip pat dėl to diktatoriško režimo. Ir mes turime vykdyti savo įsipareigojimus, nes šalis tikrai e, itin nukentėjo dėl kolonijinės patirties ir mes tikrai turime tam tikrų prievolių šios šalies atžvilgių. Juk dabar ten yra kovojama su žmogaus teisų pažeidimais ir manau, kad labai svarbu paremti, tiesiogiai paremti Eritrėjos gyventojus toje kovoje. Man atrodo, kad mūsų teikiama pagalba turėtų būti kontroliuojama. Pritariu e, vienai kolegijai, kuri minėjo, jog reikėtų įvertinti iki šiol suteiktą pagalbą ir paramą. Reikia užtikrinti, kad nebūtų švaistomos europinės lėšos. Tad reikėtų įvertinti, kiek tų lėšų jau buvo skirta eritrėjai. Turime būti atkaklus ir tikrai pasieksime užsibrieštų tikslų. Ačiū labai ponui Jazdovskijui. Dabar ponė Spinelį, prašau, vieną minutę. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar Vikiliks parodė, kaip ES e, nori sustabdyti e, imigrantų bangą. Ekonominių požiūrių taip pat galbūt įmanoma pristabdyti e, tą bangą dirbant su vyriausybė. Mes išklausėme e, informaciją iš opozicijos dėl padėties šalyje ir dėl diktatūros. Skait... Mes turime siekti, kad e, pabėgėliai žinotų, kas jų e, laukia. Žinau, kaip e, jūs jaučiatės, bet žinau, kaip jaučiasi pabėgėliai tos valstybės. Jie atsimuša į tą sieną, kurią jiems pastato Europą savo pietuose. Dėkui. Ačiū labai, ponė Spinėlė. Dabar žodis ponė Sebalijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiek ir komisaras, tiek ir mano kolegė iš Švedijos kalbėjo apie Davidą Aizeką. Jis yra švedijos žurnalistas ir buvo įkalintas nuo 2001 metų Eritrėjos kalėjime. 5000 dienų, tai beveik 14 metų praleistų nelaisvėje. Pasak Amnesty International organizacijos jis yra vienintelis ES pilietis, kuris yra įkalintas Eritrėjoje dėl e, savo rykštos nuomonės. Buvo bandama diplomatiniais kanalais padėti šiam asmeniui, tačiau dėje nepavyko Davido Aizeko išlaisvinti 2009 metais. Prezidentas, Eritrėjos prezidentas pasakė, kad net neketina organizuoti teismo ir neketina paleisti šio žurnalisto. Ir jam buvo visiškai nesvarbu, ką apie tai mane Švedijos vyriausybė. Kalbant apie teikiamą pagalbą, sakote, kad nėra jokios biudžetinės e, paramos ir norėčiau paklausti, ką ES ir komisija ketina padaryti, jog būtų užtikrinta, kad ES pilietis būtų paleistas iš kalėjimo Eritrėjoje. Ačiū labai, ponė Sebajos. Dabar žodis ponui Epitedijas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Eritrėja yra viena iš Afrikos šalių ir ES bando sustiprinti savo ryšius su Eritrėja, tačiau dėje ten nuolat pažydžiama žmogaus teisės. Ir man atrodo, kad Eritrėjos pavyzdys yra puikiai iliustracija, e, kalbant apie ES užsienio politiką. Kalbant apie tos šališkus interesus, mes tarsi bandome pagerinti ryšius su tomis valstybėmis narėmis, kurių vyriausybės dėje nėra demokratiškos ir ten yra pažydžiami demokratiški principai. Taip, kalbama apie tai, kad tos šalis yra demokratiškai svarbios ES, tačiau blogiausia yra tai, kad mes tarsi norime, kad e, tokios e, šalis kaip E, Turkija, Kosovas, Albanija ar buvusi Jugoslavijos Respublika prisijungtų prie ES valstybių narių šeimos. Ir man atrodo, kad taip mes tiesiog sužlugdytume ES prestižą. Jeigu mes norime pagerinti savo įvaizdį, pagerinti ES prestižą, mums reikėtų vadovautis tik ES principais. Ačiū. Dabar viena minutė ponui Frunculica, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Europos parama vystimuisi yra svarbus elementas ir man atrodo, kad ES delegacija turėtų atidžiai stebėti, kaip lėšos yra panaudojamos Eritrėjoje. Taip pat reikėtų užtikrinti politinio dialogo e, vykdymą ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos kotono susitarimo sąlygos. Panašu, kad jungtinių tautų komisija dirbantis su žmogaus teisų klausimais Eritrėjoje dėje nesulaukia pagalbos iš Eritrėjos vyriausybės, ji ne, ne, nenori bendradarbiauti ir, ponė komisarė, man kyla klausimų, kodėl buvo patrigubinta ta parama skiriama Eritrėjai, nes panašu, kad šalyje tikrai nėra jokių realių apčiopiamų pokyčių žmogaus teisų srityje. Ir manau, kad e, nereikėtų didinti to paketo, jeigu jungtinių tautų atstovams net nėra suteikiama galimybė įvertinti padėtie šalyje. Ačiū. Ačiū toliau e, kolega Demes Maker. Vieną minutę. Het nieuws dat het aantal asielaanvragen van mensen. Dėkuoju. Žinome, e, prieglobsčio prašytojų iš, Eritre, iš Eritrejos šį mėnesį padvigubėjo palyginus su 14-14 metų atitinkamu laikotarpiu. Padėtis iš tikrųjų yra baisi. Daugelis tų pabėgėlių žūsta plaukdami per viduržemio jūrą. Kita vertus, ne visiems pavyksta pabėgti iš tos valstybės, kurie yra be galo neturtinga, jinai yra viena iš pačių neturtingiausių valstybių pasaulyje. Komisijos, naras, komisijos narys teigia, jog reikėtų dialogo su e, tos valstybės vyriausybė, siekiant gerinti padėtį, tačiau tas e, e režimas yra dik, diktatūrinis ir e, mes turime sieti tos klausimus su žmogaus teisėmis. Ačiū dabar kolega Hautala. Ačiū pirmininkė komisarė, jūs teisingai sakėte, kad izolacija nepadeda, tačiau klausimas yra, kaip palaikyti santykius su režimu, kuris pagal visus kriterijus yra vienas e, žiauriausių pasaulyje. Taip pat ši šalis e, galėtų būti rašyta kaip viena tarp labiausiai izoliuotų šalių šalia Šiaurės Korejos, galbūt Turkmenistano. Galbūt galima ieškoti būtų naujoviškų būdų per e, vystomą į bendradarbiavimą. Pateiksiu pavyzdį, tarptautinė e, neįgaliųjų federacija turi projektą netgi Šiaurės Korejoje, siekdami padėti kurtiesiems Kore... Šiaurės Korejoje. Taigi gali būti būdų kažkaip e, pamažu palaikyti kontaktus ir tikinti šalį, jos vadovybę, kad jai būtų naudinga atsiverti. Ir galiausiai turiu klausimą. Turime tarp vyriausybinę organizaciją Afrikos vystimusi. Ar regioninis bendradavimas turi kokiu nors galimybių šią prasme? Ačiū, ponia Hautala. Toliau vieną minutę, kolega Štucher. Dank u wel. Het Nederlandse volk zucht onder belastingverhogingen. Elke maand hebben deze mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dėkuoju. Europos komisija žada skirti virš 300 milijonų eurų, tač, tačiau e, žmonės turi abejonių, ar tie pinigai tikrai pasieks e, tos pagalbos tikruosius gavėjus. Labai svarbu užtikrinti, kad e, žodžio teisės būtų laikomasi. Kaip aš galėsiu visą tai išaiškinti e, Niderlandų piliečiams? Ačiū. Dabar ponia Gomeš, vieną minutę. E, žmonių sulaikymai, skaitant Davidą Izako, švedo sulaikymas, žodžio laisvės rimojimas, e, religijos laisvės pažeidimai Eritrejoje ir e, kasdieniniai reiškiniai, privartinis darbas, neribotos trukmės e, karinė tarnyba verčia tūkstančius Eritrėjos gyventojų bėgti iš šalies. kad e, Eritrėjos žmonės liktų savo šalyje. Komisija nori tris kartus padidinti vystamąją pagalbą. Tai yra pasmerkta žlugti, nes neįmanoma ignoruoti baisių represijų, kuriuos patiria Eritrėjos žmonės. Tiesiog gėda žvelgiant e, į tą komisijos vizijos trūkumą. Tai yra planas, kuris tikrai žlugs e, ir e, Toliau ponas Panseriai vieną minutę. Dėkuoju, pana pirmininkė. Manau, kad turime nesistebėti. Eritreja yra simbolinis pavyzdys, rodantis, kokiu prieštaravimu kyla, kuomet ES gyvena savo vystomą bendradarbiavimo politiką. Mes e, skiriame daugiau lėšų E, norėdami, kad būtų mažiau pabėgėlių iš tos valstybės ir padėdami spręsti socialinės ir kitas problemas, tačiau darome tai tokioje valstybėje, kurioje nesilaikoma žmogaus teisių. Ir tai yra prieštaravimas, labai sunku iš, išeiti iš tokios e, padėties. Žinome, kokie yra e, poreikiai, tačiau jokių būdų neturime jokių garantijų kad tie pinigai tikrai pasieks tuos, kuriuos E, komisija turi užtikrinti, kad ta pagalba bus teikiama tikrinant jos e, tiekimą ir turime taip pat, e, kad žmogaus teisų skyrius būtų pradėtas aptarinėti iš karto. Norime, kad Europos komisija tai užtikrintų. Dėkuoju kolegai Panceri. Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų raundą yra du prašymai pasisakyti. Pone Maginis, pirmiausia. Ačiū, pirmininkė. Turime kalbėti apie, apie Eritreją, turime kalbėti apie visas tokias šalis, kuriuose klesti korupcija, kur žmonės įkalinami, kaip girdėjo iš švedijos kolegų, tačiau negalime nuo jų nusisukti. Esame pakliuvę į sunkę situaciją, pana Hautala pateikė pasiūlymą, kaip galima galbūt būtų e, siekti e, dirbti. Be, e, šį rytą kalbėjome, kaip Nigerijos, Etijopijos bažnyčios vadovas kalbėjo apie tai, kaip jie sprendžia Boko Haram, su Boko Haramo poveikiu susidoroti. Jiems reikia taip pat paramos žmonėms, kurie neturi nei būsto, nei maisto, nei vandens. Teisingai komisariai sakote, reikia spręsti tas problemas, nes kitaip migracijos flautai, srautai bus nebesuvaldomi. Mes suinteresuoti, suinteresuoti spręsti šias problemas vietoje ir netgi jeigu mūsų priemonės neveikia, mums reikia bandyti gerinti žmonių gyvenimą. Taigi sėkmės jūsų darbe. Ačiū, kolegė Maginės. Toliau panas Kaputo. le tensioni in eritrea riguardano. E, eritrėjos padėtis labai svarbi europai dėl migrantų srautų. Tai yra antra pagal migrantų skaičių e, valstybė. Eritrėjoje nėra vilčių, jog e, ateityje padėtis gerės. Nuo diktatūros kenčia visi gyventojai, tarp jų moteris ir vaikai žmogaus teisės masiškai pažeidžiamos. Pasak Junktinių tautų antrosios ataskaitos, žmogaus teisės yra pažeidinėjamos, jų visiškai nesilaiko e, ginkluotosios pajėgos, jos pažinėjimas kasdien. Turime e, dirbti su priežastimis, dėl kurių kyla tie migrantų srautai ir siekti, kad pagrindinių teisių būtų paisoma toje valstybėje. Dėkuoju kolegai Kaputo, dabar kolega Marijas. Dėkuoju. Eritreja yra valstybė, kurioje daugiausiai žurnalistų kalinama, kur visiškai nes, negerbiama žmogaus teisės. Vykstant arabų pavasariui Eritrejoje internetas buvo uždraustas ta valstybė yra pasirašusi kotanų susitarimą, tačiau visiškai nekreipia dėmesio jo nuostatas. Šios valstybės pabėgėliai priimami e, pietinėse Europos valstybėse. Turime siekti, kad e, šalis eitų demokratizavimo e, keliu ir kad pagalbą gautų ne režimo oligarchai, o piliečiai. turime siekti, kad Eritrėje būtų baigtos pažeidinėti žmogaus teisės. Dėkuoju ponui Marijas, mėly kolegos. Jūs dar turite keletą sekundžių, todėl kad jūs kalbėjote labai greitai ir jūsų negalėjo gerai išversti vertėjai, ponas Jakovčičius. Kažkas yra puikiai pasakęs, jog Eritreja yra Afrikos šiaurės Koreja. Eritrejos režimas yra diktatorinis režimas, kuris numoja ranka į žmogaus teisės. Viską, visą tai žinome. Žinome, kas vyksta Afrikos kontinente ir turime reaguoti į tai. Aš manau, kad e, tai, ką komisaras Mimica sakė, savo pasisakymę, o jisai pasakė, jog turime siekti pusiausvėros ir tai nereiškia, kad mes finansuosime režimą, bet finansuosime programas ir projektus, kurie vienaip ar kitaip padės gyventojams, gerins jų padėtį ir mažins jų e, emigraciją. E, Todėl aš e, remiu šį komisijos projektą. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Petir. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Eritrejos padėtis kelia didelį nerimą. Galbūt Eritrejai pavyko aplenkti net ir Šiaurės Koreją žmogaus teisų srityje. Eritrejoje nėra jokios žodžio laisvės, jokios spaudos laisvės, žurnalistai kalinami. Labai prasta yra ir e, tikinčiųjų padėtis, keturios religijos yra pripažintos toje e, valstybėje, tačiau e, tikėjimo laisvė neužtikrinama. Dėl visų šitų priežasčių apie kiekvieną e, mėnesį po 4 tūkstančius eritrejiečių bėga iš e, šalies. Negalime kalbėti apie vystamą bendradarbiavimą, kol e, pažeidžiamos e, žmogaus teisės. Eritrejiečiai pasirenka geriau emigranto kelią, negu, e, negu nori pasilikti toje valstybėje. Ir tai tampa Europos problema, Europos Sąjunga turi pradėti spręsti tą problemą. Dėkuoju, ponė Petir. Dabar e, žodis kolegai Keli. Ačiū, pirminkė. Aš jau kurį laiką raginu įvertinti iš naujo vystamąją pagalbą, ypač tokiams šalims, kuriuose yra korupcija, e, diktatūra, autokratija. Man atrodo, čia būtent apie Eritreją kalba. Nuo 91 metų ten yra tas pats prezidentas, konstitucijos nėra, nepriklausomų teismų nėra, nėra rinkimų, nėra žiniasklaidos laisvės. Tai kokia prasmė teikti vystamą pagalbą? Tik tai paremsime režimą. Manau, kad iš tikrųjų mums reikia bandyti padėti pabėgėliams per trumpą laikotarpį, kad jie pajustų bent kokią gyvenimo kokybę. Ir tokiam šalims kaip Eritreja kelti sąlygas, kad vystamoji pagalba bus teikiama, jeigu bent jau bazinės žmogaus teisės bus gerbiamos. Ačiū. Ačiū, ponia Keliai. Ir paskutinis ponas Švabas. Ačiū. Eritreja mums, europiečiams, yra didelė dilema. Viena vertus, akivaizdu, kad žmogaus teisų pažinėjimas, žmog, demokratinių teisų ribojimas mus verčia galvoti, ar vystamoji pagalba turi kokią nors prasme. Kita vertus, vieningai šioje diskusijoje kalba, kalba buvo sakyta, kad mes suinteresuoti padėti to šalies žmonėms, jie gyvena labai sunkiamis sąlygomis, turime jiems teikti e, pagalbą, kad jie turėtų galimybę gyventi savo šalyje, o ne būtų priversti pakliūti kontrabandininkų rankas tam, kad perplauktų viduržemio jūros. Taigi mums reikės subalansuotos reakcijos. Ponas Adaktusan apie tai kalbėjo, kad reikia tą pagalbą stiprinti. O režimas, kuris e, taiko priespaudo žmonėms, e, turi aiškiai girdėti, kad mes reikalavome keisti situaciją šalyje. Labai ačiū, ponia Švabai. Baigiame spontaniškus pasisakymus. Ir diskusijos pabaigai žodis pono Mimicai. Gerbiami parlamento nariai, tikrai pritariu tiems jūsų sus, iškeltiems klausimams dėl žmogaus teisų pažydimų ir diktatoriško režimo. Eritrėjoje be abejo visi turime atsižvelgti į tą sudėtingą kontekstą, kuriame turime dirbti nes yra dvi pasirinkimo galimybės. Arba sustabdyti visas pagalbos programas, arba pabandyti geriau e, paskirstyti savo pagalbą taip, kad ji pasiektų tuos, kurio, kuriems jos labiausiai reikia. Ir mums atrodo, kad geriau reikėtų tęsti e, ryšio užmėsgymą su Eritreja, naudoti tam įvairias priemonės, be abejo, atidžiai stebėsime žmogaus teisų padėtį Eritrejoje pasižymėjau visas jūsų pastabas ir pasiūlymus ir tikrai į tai bandysime atsižvelgti, kai bus rengiama e, nacionalinė indikatyvioji programa Eritrėjai pagal plėtros fondus, kad būtų geriau padėta žmonėms ir kad būtų sprendžiamos migracijos problemos. Taip pat pas, pasižymėjome jūsų pasiūlymus dėl to, kad būtų galima pasinaudoti regioninio bendradarbiavimo galimybėmis ir kad būtų galima panaudoti europinės ar tarptautinės sankcijas e, Eritrėjos režimui. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad mūsų pagrindinis ir pirminis tikslas yra pagerinti Eritrėjos gyventojų e, padėtį ir tai prisidėti prie padėties Eritrėjoje stabilizavimo. Ačiū. Ačiū komisarui Mimicai ir baigsime diskusiją šiuo klausimu. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai bus komisijos ir tarybos pranešimai dėl kibernetinių išpolių prie žiniasklaidą ir bus kalbama apie naujas grėsmės kibernetiniam saugumui. Norėčiau pasveikinti.